Kitas darbo tvarkės klausimas. E, komisijos pareiškimas e, Birželio 25-26 dienos vadovų tarybos e, išvados ir situacija Graikijoje. Ir norėčiau suteikti žodį vadovų tarybos pirmininkui Donaldui Tuskui. President Schulz, President Juncker,